el señor presidente. Buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Gerbiami draugai, draugės, kolegos, pradėkime uh, mūsų posėdį ir šiandieną ryte uh, pradėsime darbą nuo pono Toičio pranešimo apie Europos investicijų banką ir 2008 metų metinę ataskaitą. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį, e, žodį pranešėjai kolegai Tomatoč, keturias minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė.